komisijos veiksmai siekiant vykdyti sprendimą Švedija prieš komisiją T521-14. Tai yra prievolė nustatyti endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų kriterijus. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Taigi, toks mūsų dabar darbo tarkės klausimas ir pirmiausiai pasisakys ponia Gutelant, kuri inicijavo žodinį pareiškimą. Dvi minutės jums skirtos. Ačiū, ponė pirmininkė. Endokrininė sistema ardančios medžiagos yra mūsų aplinkoje, geriamame vandenyje ir kitur. Ir šie mokslininkai sieja tokias medžiagas su a, tam tikrumis lygomis, o jų sąrašas ilgas. Ir a, sąraše yra tokios lygos kaip diabetas ir kitos. Todėl labai neramu, kad a, Didžiausia žala, žala gali būti padaryta vaisių neštumo metu ir mažiems vaikams ir senyviems žmonėms. Daugelis žmonių nerimauja dėl tokių medžiagų buvimo jų kasdienėje aplinkoje ir todėl Europos parlamentas ragina a, priimti tinkamą teisės aktą. Mes labai didžiuojamės, kad Švedija privers komisiją vykdyti savo pareigas ir atlikti labai svarbų darbą. Tai yra nustatyti tokių medžiagų kriterijus. Mokslinių pagrindų juos nustatyti. Tačiau komisija vis atidėlioja tokio dokumento parengimą ir kitas dalykas yra galiojančių teisės aktų įgyvendinimas. Teisingumo teismo sprendimas yra visiškai aiškus. Ir jis sako, kad turi būti nustatyti moksliniai tokių endokrinę sistemą ardančių cheminių medžiagų kriterijai. Nepakanka vien tik tai abstrakčių teisinių taisyklių, nes ir ši padėtis yra nepriimtina. Noriu paklausti komisijos, ar jūs ketinate imtis priemonių ir bausti už tai e, teisės pažeidimą ir galų gale sustabdyti visą tą procesą, Tikiu, kad jūs prisimsite visą atsakomybę už Europos piliečių sveikatos apsaugą, nes tokia yra jūsų pareiga ir ji įrašyta e, Lisabonos sutartėje. Norėčiau, kad komisija atsakytų labai aiškiai. Ačiū. Toliau. Ponas Gerbrandi, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu jūs paprašytumėte ko nors parengti pačių svarbiausių prioritetų sąrašą, kas svarbiausia tam žmogui jo gyvenime, labai tikėtina, kad sveikata bus to sąrašo viršuje. Ir būtent apie tai šiandien yra šios diskusijos, apie sveikatą, dėl to jos yra tokios svarbios. Na ir ta tema, kurią šiandien aptarėme, yra labai iški ir paprasta. Turime teisinį tekstą, reglamentą Ir tame teisinėme tekste yra teisiškai saistantis įgaliojimai Europos komisijai priimti mokslinius kriterijus dėl endokrinės temardančių medžiagų iki 13 metų gruodžio mėnesio. Čia nekiniškai tai parašyta, ir yra, turime daug oficialių kalbų ES, kinų kalba nėra viena tų kalbų, taigi viskas aišku ir paprasta. 13 metų gruodžio mėnesį Europos komisija turėjo patvirtinti mokslinius kriterijus dėl endokrinės temardančių medžiagų. Ir turiu pasakyti, kad aš galiu būti labai lankstus, jeigu yra techninių priežasčių, tarkim, dėl kurių laikų nebuvo tas padaryta. Tačiau aš esu labai nelankstus, kai yra politinės priežastys e, susijusios su tuo, kad nebuvo tai padaryta laiku. O taip čia šiuo atveju ir yra. Ir teismo sprendimas yra visiškai aiškus. Komisija turėjo priimti mokslinis kriterijus iki 13 metų gruodžio mėnesio. Ir pacituosiu teismo sprendimą, nėra jokio jokio reglamento, jokios reglamento nuostatos, kur būtų reikalaujamas poveikio vertinimas. Taigi aš bendrai nepasisakau prieš poveikio vertinimus. Aš manau, kad tai yra labai vertinga priemonė ir šiuo atveju taipogi. Tačiau prieš pradedant atlikti poveikio vertinimą, komisija turėjo patvirtinti mokslinis kriterijus. Aš supratau, kad jau 13 metų Liepos mėnesį jie buvo parengti, jie kažkur ten buvo, dulkėjo kažkur tai dideliame Berlemonto pastate ir aš turiu pasakyti, nuvalykime tas dulkes ir pateikime tuos kriterijus, kuo galima greičiau. Tai yra per kelias savaitės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Toliau ponia Rivazijai. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos nary. Kągi, aš manau, kad jūs kaip komisijos narys atsakingas už visuomenės veikatą, e, jūs iš tiesų e, pažadėjote, kad endokrinės temardančios medžiagos bus vienas iš jūsų prioritetą. Vienas iš jūsų prioritetų. Tai buvo 14 metai, dabar 16 niekas nebuvo padaryta. Ir Švedijos sveikatos reikalų ministras, Europos parlamentas, kitos šalis kreipėsi į Teisingumo teismas, teisingumo teismas jūs pasmerkė dėl to, kad nėra imamasi veiksmų ir tą padarė be jokių išlygų. Ta, tame pasmerkime aiškiai pasakyta, kad komisija nesilaikė teisės aktų ir netgi pažeidė ES teisę. Be kita ko, jūs slėpėtės po poveikio vertinimais ir panašiai, tai, tačiau teisingumo teismo sprendimas yra labai aiškus, nebuvo būtinas toksai poveikio, vertinimas, po, poveikio vertinimas. Taigi, nepaisant šio teismo sprendimo, jūs ir toliau kalbate apie tai, kad reikalingas poveikio vertinimas. Taigi, ponė komisijos nariai, taigi kaip visa tai kaip čia veikia šita sistema, jeigu komisija nesilaiko teisės aktų įstatymų, tai kiek mes galime čia užsitikrinti tarpusvėjo pasitikėjimo. Ir mes taip pat norime pareikalauti veiksmų per ateinančius mėnesius labai greitai apibrėžti e, mokslinius kriterijus dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Ir, kaip sakė mano kolega Gerbrandi, reikia nepamiršti, kad tie kriterijai yra. Taigi galima jau rytoj tuos mokslinius kriterijus paskelbti. Taigi veikite, ponia komisijos nariai, ir veikite kuo galima greičiau. Ir dar vienas autorius, ponė Kilonen. Ačiū, ponė pirmininkė. Pagal biocidų reglamentą Europos komisija turėjo iki 13 metų gruodžio mėnesio priimti deleguotosius aktus dėl mokslinių kriterijų, nustatant endokrininę sistemą. E, ardančių medžiagų savybės. Tas nebuvo padaryta. Komisija nepa, nepri, nepriemusi deleguotojų aktų ignoravo savo prievolę priimti priemonės, už kurias ji yra teisiškai atsakinga. Švedija padavė e, komisiją į bendrai teismą 14 metų Liepos mėnesį, tam pritarė ir daugelis kitų valstybių narių, skaitant ir mano šalį Suomiją, dėl to, kad komisija neveikė. 2015 m. gruodžio mėnesį buvo laimėta ši byla, bet nepaisant šio teismo sprendimo vis tiek komisija labai nenori imasi deleguotųjų aktų, kad būtų apibriešti tie moksliniai kriterijai. Tai kodėl taip yra? Kodėl jūs veikiate taip lietai? Juk galiausiai yra daug kitų pavyzdžių, rodančių, kaip siekia komisija valdžios galių ir imasi deleguotojų aktų netgi ten, kur nereikia jų. O dabar staiga, kai tų deleguotojų aktų mes reikalaujame, jie yra reikalingi, jų vis dar nėra. Endokrinės temardančios medžiagos yra rimtas dalykas. Tai yra viena didžiausių grėsmių e, vaisiui, kuris gali būti deformuojamas ir vaisiaus metabolizmas gali būti įtakotas. Taigi tie deleguotieji aktai būtini kuo galima greičiau tam, kad mes turėtumėme mokslinės kriterijus, kurių pagrindų galėtume apibrėžti endokrininių sistemų, endokrininę sistemą ardančių medžiagų savybės. Arba mes, as, ar, ar mes asmeniškai turime kreiptis į komisiją, kad gautumėme tuos kriterijus. Ačiū. Pone komisijos nariai, autoriai uždavė savo klausimus. Dabar jūs turite galimybę atsakyti šitos klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbėjim parlamento nariai. Man labai malonu pasinaudoti progą ir išaiškinti komisijos poziciją. Būtent atkreipiant dėmesį į, į teisingumo teismo bylą Švedija prieš komisiją. Būtent dėl endokrininės sistemas ardančių cheminių medžiagų kriterijų nustatymo. Taigi, iš esmės aš norėčiau pažadinti visas abejonės dėl komisijos ketinimų. Atrodo, kad e, yra šioks toks nesusipratimas. Taigi aš aiškiai norėčiau pasakyti. Komisija tvirtai yra įsipareigojusi ir nusiteikusi įgyvendinti teisingumo teismo sprendimą. 2015 m. E, gruodžio 16 d. Teisingumo teismas nustatė, kad e, Europos komisija pažeidė ES teisės aktą, tai, tai būtent nenustatė nuolatinių kriterijų, kuriais galbūt galima nustatyti endokrinę sistemą ardančias cheminės medžiagas. Teisingumo teismas nustatė, kad remiantis biocidų reglamentu komisija turėjo aiškius ir aiškiai apibrieštus įsipareigojimus nustatyti 2013 m. gruodžio mėnesį tuos kriterijus, tai būtent prieš trejus metus. Be to, Teisingumo teismas nusprendė, kad nėra šiame reglamente nuostatų, kurios reikalautų atlikti poveikį vertinimą. Tai, žinoma, Teisingumo teismo aiškiai pozicija, bet leiskite man tęsti. Aš žinau, kad komisijos reakcija į šį, į šį sprendimą a, buvo kritikuojama. Žinoma, demokratijoje tai yra įmanoma. Pirmiausia, a, buvo kvestionuojamas sprendimas, tai būtent komisijos sprendimas atlikti poveikį vertinimą. Aš įdėmiai perskaičiau jūsų daugelio laiškus komisijos pirmininkui Junkeriu ir taip pat man. Aš ant savo stalo turiu visus jūsų raštus. Tačiau komisija norėtų paaiškinti, kad poveikio vertinimas tai yra naudinga ir reikalinga priemonė, būtent nustatant tokius kriterijus. Jūs sutiksite ir jūs tikriausiai, kad poveikio vertinimas tai yra įdomi priemonė. Pirmiausia, aptariant kriterijus, nes mums tų kriterijų reikia pasaulio sveikatos organizacijos apibriešties nepakanka. Jūs, ponia Gutelant, dalyvavote su manimi taip pat konferencijoje, diskutavote šio klausimus ir mes nustatėme, kad ne, nelengva aprašyti tos kriterijus. Ar... Taigi būtent viskas yra skirta kriterijams nustatyti. 2013 metams komisija nusprendė gyveninti tokį poveikio vertinimą, būtent atsižvelgdama į mokslinį požiūrį sudėtingą klausimą. Bet tai yra iš esmės e, darbas, kuris daromas pirmą kartą. Tos kriterijus labai sunku nustatyti. Pirmiausia, mokslininkai nesutarė, kaip turėtų būti apibriežti tie moksliniai kriterijai. Ir mes girdėjome tas mokslininkų diskusijas. E, girdėjome įvairias nuomonės. Tos nuomonės skiriasi iki šiol. Mokslo bendruomenėje pirmiausia, nesutarėme dėl to, kaip turėtų būti nustatomi šitie endokrininę sistemą ardantys veiksniai. Tai pirmiausia, kaip galima apibrėžti tuos kriterijus teisės aktuose. Kitas dalykas. Iš tiesų nėra E, teisiškai privalomų kriterijų trečiosiose valstybėse siekiant nustatyti būtent e, endokrinę sistemą arnačios cheminės medžiagas. Todėl mes esame pirmieji šioje srityje. Be to, ES kai kurios valstybės e, narės būtent kreipia dėmesį pirmiausia į tokią strategiją, kuri yra pagrista pavojingomis medžiagis, o kiti akcentuoja būtent rizikos veiksnius. Taip, ir mes įtraukiame į, vis, į visas diskusijas jūs, parlamento narius. Būtent, kad galėtumėt priimti pagristą sprendimą. Taigi aš aiškiai norėčiau dar kartą pasakyti, komisija puikiai supranta, kad galutinė data jau pražiopsota ir kad mes vėluojame įgyveninti teisingumo teismo sprendimą. Taigi, e, iš esmės dabar jau įsibėgėjo poveikio vertinimas ir, ir dar iki vasaros šiais metais komisija pristatys naujus mokslinius e, kriterijus, kuriais nustatomi endokrininė sistema ardantys veiksniai. Iš, te, iš esmės reikia e, pristatyti du dalykus. Tai vienas pirmiausia įgyvendinantis reglamentas, kuriame bus nustatyti tie kriterijai taikomi cheminėms medžiagoms pirmiausia, atsižvelgiant į reglamentą dėl augalų apsauginių medžiagų. Ir kitas dalykas, tai būtent nu, nustatyti bus kriterijai atsižvelgiant į biocidų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus. Tai komisija yra įsipareigojusi E, būtent gyventi šitą teisingumo teismo sprendimą. Todėl mes e, dar iki vasaros pristatysime kriterijus, kurie bus apibriešti objektyviai remiantis moksliniais įrodymais. Iš tikrųjų, aš e, negaliu priimti vieno sprendimo, jeigu mokslininkų nuomonės išsiskiria. Nes mes matome, kad iš esmės įvairūs universitetai, įvairius mokslo, mokslo institucijos turi skirtingą nuomonę, todėl sunku rasti bendrą sprendimą. Taigi, mūsų sprendimas, e, mūsų teisės aktas bus vienas griežčiausių pasaulyje. Taigi, pirmiausia, bus išlaikyta visuomenės sveikatos apsauga, atsižvelgiant ir į biocidų teisės aktą. E, pirmiausia, iki šiol e, ir biocidus reglamentuojantis teisės aktas, ir, e, ir kiti teisės aktai susiję su visuomenės sveikata e, yra galiojantis. Todėl visai nebūtina mm, priimti tokių teisės aktų, ypač taip skubiai, kurie pakeistų šios teisės aktus. Taigi visas parengiamasis darbas vyko praėjusiais metais. Iš tiesų aš pats e, e, stengiausi nuolat atvirai teikti informaciją apie šio klausimo nagrinėjimą ir aš taip darysiu ir toliau. Mes visi kartu turėtume siekti priimtis e, patį geriausią sprendimą šiam, šio, šioje svarbioje srityje. Taigi, aš tikiuosi jūsų paramos a, e, kitais etapais, kurie bus numatyti at, at, e, a, artimiausioje ateityje. Ačiū uždėmesį. Köszönöm biztos úrnak a gondolatait, és most a képviselőcsoport. Ačiū komisijai. O dabar suteiksiu žodą politinių frakcijų atstovams, PPA vardu, ponas Gysekė. Pone komisijos, pone pirmininkė, gerimas Andriukaitė. Šitas klausimas susijęs su kriterijų apiprieštimi yra labai svarbus ir atsižvelgiant į visuomenės sveikatą yra tikrai reikalingas mūsų piliečiams. Bet šis klausimas yra techniškai labai sudėtingas, todėl į kai kurios klausimus turi atsakyti ekspertai ir mokslininkai. Šitas klausimas iš tikrųjų netinkamas politikams, jo negalima panaudoti ideologiniams debatams. 2015 metais, e, gruodžio 16 e, dieną, Teisingumo teismas nustatė, kad komisija pavėlavo priimti tinkamą sprendimą. Tam nereikėjo teismo sprendimo. Iš tikrųjų, mes e, kaip EPP frakcija nuolat tai kartojame. Komisija iš tiesų turėtų uh, E, priimti kuo greičiau sprendimą dėl kriterijų ir būtent baigti poveikio vertinimą. Ir iš tikrųjų, e, jeigu jums pavyks tai padaryti iki vasaros, tai bus tikrai tinkamas žingsnis reikiama linkme. Iš tikrųjų, teisinga būtų manyti, kad e, teisingumo teismo sprendimas reikštų, kad komisija dabar turėtų nutraukti poveikio vertinimą ir dabar ir e, kuo greičiau priimti tos kriterijus. Iš tiesų, e, e, Ta sumaištis, kuri dabar vyrauja šioje srityje, tik tai rodo, kaip yra svarbu nustatyti tokius endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų kriterijus. Iš esmės, e, e, mes e, pirmiausia turime atsižvelgti į mūsų visuomenės narių nuomonę, nepriklausom nevyriausybinio organizacijų nuomonę. Reikia dabar rinkti faktus, reikia aiškinti situaciją. Ir mano frakcija pritars joms bei teiks joms būtiną paramą. E, Ačiū. Toliau ponas Pok. Pusantros minutės. Jau daugybę metų, daugiau kaip penkerius metus mes apie tai kalbame. Kalbame apie cheminius produktus, kurie yra kancerogeniniai. Ir kalbame apie tai, kad pasitaiko daug įvairių incidentų su tuo susijusių. Mes šią problemą aptarėme pirmininka, kaip pirmininkavo Luksemburgas, Latvija, Graikija, daugybė buvo pirmininkavusių valstybių, kai buvo, kada buvo aptariama šis klausimas ir kol kas dėja niekas nebuvo padaryta. Ir jūs, ponė komisijos nary, pasakėte, kad jūs išspręsite šį klausimą, kad jūs imsite šios problemos. Na, o dabar jūs sakote, kad mokslininkai nesutarė dėl tų endokrinių medžiagų, tačiau jūs Europos komisija ir esate atsakingi už tuos mokslinius kriterijus, jūs nesilaikėte teisės aktų, tai kodėl Europos komisija nesilaiko teisės aktų ir teismo sprendimo? Kas, kas vyksta, kodėl taip yra? Kalbame apie uh, teisės aktus, kurie dabar yra kvestionuojami, ar tai yra susiję su pramonės lobistais. Ir dabar mes galiausiai laukime, ką pasakys mokslininkai. Taigi Europos komisija yra atsakinga ir aš labai apgailestauju, kad taip yra tie kriterijai mums yra būtini reikalingi. Pavyzdžiui, glikocad, E, kriterijai dėl gliukocidų ir panašiai. Reikalinga, kad e, ir visuomenė būtų nuraminta dėl to. Taip, yra tikras faktas, kad šis klausimas labai svarbus, bet visgi prašyčiau visų laikyti skirto kalbėtojui laiko reglamento. Ačiū toliau, o ponas Ek. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Andriukaitė, Jau ilgus metus pasaulio sveikatos organizacija mano, kad pesticidai, kitos cheminės medžiagos, plastikas gali pakenkti net mažiausiamis dozėmis žmogaus sveikatai. Čia ir gyvūnų sveikatai. Taigi dabar daugėja vėžinių susirgymų skaičius ir tai uh, rodo, kad iš tiesų šios cheminės medžiagos gali tikrai kelti tokią riziką, tai būtent sukelti vėžinius susirgymus. Taigi šios rizikos nėra naujos, tačiau ką daro komisija? ji inicijuoja tik tai poveikio vertinimą. Tai reiškia, vėluoja ir akivaizdžiai pamiršta, kad kasdieną tomis medžiagomis, kurios yra pavojingos mūsų sveikatai, yra nuodijami žmonės. Tai jos daro poveikį mūsų hormonų sistemai. Kodėl komisija pavėlavo? Kodėl pražiapsoja nustatytus terminus? Kodėl kelia, kelia pavojų uh, mūsų ES piliečiams, kurie turėtų būti ginami nuo tų medžiagų? Nes būtent tie piliečiai ir laukia iš mūsų tos apsaugos. Todėl mes ir buvome išrinkti į parlamentą, o ne, o ne dėl to, kad, kad e, gintume chemijos pramonės interesus. Eichhout. Ačiū. Toliau ponas Eichhout. Ačiū. Ačiū Jums, komisarė. Jūs puikiai pradėjote savo kalbą sakydamas, kad komisija ketina laikytis sprendimo, teismo sprendimo ir taisyklių. Tačiau visą tai, ką jūs sakėte toliau, buvo pakankamai abstraktu. Aš noriu labai konkrečiai pasakyti. Teisingumo teismo sprendime pasakyta, kad vienintelis dalykas, kuris turi būti padarytas, tai moksliniai kriterijai, nes jų aišku, kaip laikytis ir tas darbas turėjo būti atliktas dar 13 metais. Tai kodėl jūs turite laukti 16 metų? Ar jūs vis dar laukite, kol bus baigtas poveikio vertinimo tyrimas? Kodėl jūs negalite iš karto įgyvendyti teismo sprendimo? Nes jūs pats sakėte, kad poveikio vertinimas negali tapti pagrindiniu pagrindu, kuriuo remiantis bus nustatomi tie kriterijai. Ačiū. Toliau pona Evai. Vieną minutę. Ačiū pona pirmininkė. Komisijos nary. Teisingumo teismo sprendime pripažinta, kad komisija atsilieka nustatydama kriterijus ir komisija pasiteisino, kad turi atlikti ekonominės naudos poveikio vertinimą. Tai reiškia, kad turi įvertinti ir komercinę pusę. Ir 15 metais buvo paskelbta ataskaita apie bendrąją medžiagų apykaitą endokrinės sistemas ir joje sakoma, kad tikrai e, endokrinė sistema ardančių cheminių medžiagų poveikis didžiulis ir sudaro keletos milijonų eurų žalą. Yra keletas tokių aiškiai pripažintų cheminių medžiagų, bet to nebejotinai ir aplinka nukenčia. Ir dar vienas dalykas, kad e, žmonės, kurie susiduria su tokiamis cheminėmis medžiagomis, e, patiria ir psichinės sveikatos sutrikimų. Ačiū toliau, ponia Grosete. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Apmaudu, kad Europos komisija vengia spręsti tokį sudėtingą ir svarbų klausimą, kaip endokrinė sistema ardančių medžiagų e, moksliniai kriterijai, kai tarpo parlamentas tikrai e, seniai apie tai kalbėjo. Mes, aišku, irgi pasisakome už poveikio vertimą, bet tą reikėjo padaryti kur kas anksčiau. O mes dabar reikalaujame mokslinių kriterijų, remiantis mokslinių duomenų, mokslinių tyrimų duomenimis. Ir būtent kyla klausimas, kada jau e, poveikis e, žmogaus sveikatai jaučiamas. Mums reikalingi tokie atsakymai. Aišku, galime ieškoti alternatyvių sprendimų ir mes suprantame, kad buvo vėluojama dėl to, kad ir lobistai darė spaudimą. E, tai yra labai apmaudu ir apgailėtina. Ir Europos komisija kalba apie tai, kad reikia geriau priimti teisės aktus. Ir dabar kalbame apie tai, kur tikrai galime sukurti tikrą pridėtinę vertę visuomenės sveikatos srityje. Ir mes turime pasiūlyti ES teisės aktų šiuo, šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju. Jums dar buvo 30 sekundžių, bet jūs labai greit pasisakėte. Dėkoju už tai. Ponas Parnijo. Pusantros minutės. Pone komisarės nary, čia faktiškai politinis skandalas su kuriuo dabar susidurėme. Na ir tikrai Teisingumo teismo sprendimas rodo, kad dabar reikia greitai reaguoti Nes kalba neina apie techninę problemą, kalba eina pirmiausia apie visuomenės sveikatos problemą. Ir šiandieną daug europiečių miršta dėl vėžio, dėl to, kad e, dėl pesticidų, tarkim, kur yra endokrinę sistemą ardančių medžiagų. Taip pat matome vaikų žaislai, pakuotis, kasos čekiai netgi, kur irgi yra endokrinę sistemą ardančių medžiagų cheminių medžiagų. Taigi kalba eina apie tai, kad reikia apsaugoti europiečių sveikatą ir pasirūpinti, kad vėžys ir netinkamas vystimasis, nepakankamas vystimasis ir kiti padariniai susijęs su mūsų visuomenės sveikata būtų išnaikinti. Aišku, kalba eina apie didelę finansinę problemą. Buvo pasakyta, kiek kainuoja, kiek tai kainuoja. 1,5 3 procento mūsų bendro vidaus produkto. Taigi dabar, kai ponė komisijos nary yra priimta šis teismo sprendimas, negalime dabar kalbėti apie tai, kad reikia palaukti kokio tai tyrimo, poveikio vertinimo ir panašiai. Ne, dabar tiesiog, kaip sakė daugelis kolegų, reikia tų mokslinių kriterijų, kurie tikrai leistų mums apsaugoti žmonių sveikatą. Ačiū. Toliau ponia Auken. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasakyti komisarui, kad tai yra skandalas. Ir gana sudėtingas skandalas. Nėra tiesa, kad nėra mokslinių įrodymų Vien Danijoje buvo atliktas labai rimtas mokslinis tyrimas, kurį vėliau paskelbė visoje Europoje dėl tokių medžiagų poveikio vaisiui. Ir tas tyrimas rodo, kad endokrinę sistemą ardančios cheminės medžiagos daro neigiamą poveikį ir vyrų vaisingumui. Ir jeigu mes nesimsime priemonių, niekas neįvyks. Bet ne mes turime padėti pramoniai surasti pakaitinės medžiagas, čia yra jų darbas. Mes turime surasti kriterijus, nustatyti tuos kriterijus, kurie a, privers pramonę keistis. Aišku, galima numatyti ir tam tikras iš, išimtis. Ir visiškai nereikia labai stengtis, kaip yra dabar, kad pasenusi chemijos pramona būtų patenkinta. Toliau, pana Belet. Ačiū komisijai. Nemanau, kad reikia kartoti, jog tokios medžiagos yra gaubiamos netikrumo, dėl jų kyla didžiulis nerimas, bet ir mūsų piliečiai baiminasi, kad tokių medžiagų yra pakuotėse, daiktuose, kurie naudojami būtyje ir taip toliau. Todėl mes turime galų gale surinkti labai aiškius mokslinius įrodymus, kokios medžiagos e, ardo endokrinę sistemą. Labai gerai, kad jūs sakote, jog artimiausių metų bus baigtas poveikio vertinimas, bus pateiktas dokumentas, nes mums būtinas labai išsamus dokumentas, labai išsamus komunikatas matyti. ir nors atrodo, kad nieko nepadaryta, visgi yra labai aiškios ir griežtos taisyklės reglamentuojančios cheminių medžiagų panaudojimą plastikiniuose daiktuose, taip pat vaikų žaisluose. Tačiau dabar metas žengti toliau. Ir Teisingumo teismo sprendimas šio požiūriu visiškai aiškus. Būtina užtikrinti maksimalų varto, vartotojų apsaugos lygį. Ir vartotojai bei gamintojai puikiai žino, kas nutiks artimiausių metų. Ir jie seniai žino, kad reikia ieškoti alternatyvų. Ačiū toliau, pona Serbu. Ačiū, pone pirmininkė. Endokrinė sistema ardančios medžiagos tikrai kelia didžiulį pavojų, jų pilna visur. Vaikų žaisluose, būtiniuose daiktuose ir kitur. Tos medžiagos kelia didžiulę riziką, todėl turi būti aiškiai reglamentuojamos ir e, kriterijai, kuriuos reikia nustatyti, turi remtis ne ekonominiais paskaičiavimais, o iškiais moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis. Nes kai kalbame apie šios kriterijus, labai dažnai diskusija pakrypsta taip, kad tarsi kalbėtume vien ekono, apie ekonominės naudos aspektus. O problema yra labai rimta pavojus kyla visuomenės veikatai, todėl sprendimų reikia ieškoti nedelsiant. Nesu tikra, kad komisija labai gerai supranta, kodėl reikia taip skubėti. Nes pirmiausia, komisija atidėjo sprendimo prieimimą metams, o po to netinkamai nustatė prioritetus. Ačiū. Toliau ponas Stas, minutę. Ačiū. Komisijai. poveikio vertinimas ir kriterijai. Nebejotinai, kad pramonės lobistai stengiasi padaryti įtaką. Ir visgi pramonė tikrai yra pakankamai galinga. Ir todėl nepriimtinas pasakymas, kad vien tik endokrinė sistema ardančios medžiagos yra vienintelis 30. Yra ir kitų medžiagų, kurios ardo visuomenės sveikatą, kaip pavyzdžiui alkoholis, nes e, Belgijos um, aluje alkoholio kiekis yra 8,5 procento. Bet ką jūs darysite endokrinių sistemų ardančių cheminių medžiagų atveju? Ar jūs ketinate tik čia sritimi apsiriboti, ar jūs ketinate žengti toliau? Gal reikia žvelgti perspėti, kad mes tikrai tuos kriterijus, kuriuos komisija ateityje pasiūlys, labai rimtai analizuosime. Ačiū. Toliau ponas Busoji. Komisarė Andriukaitį, kolegos endokrinę sistemą ardančių medžiagų gausų mūsų aplinkoje. Ir tai įrodyta per pastaruosius metus. Tos medžiagos daro žalą reprodukcinėms pajėgumams, visuomenės sveikatai apskritai ir aplinkai. Ir nebejotinai daug kas priklauso nuo, to, nuo poveikio trukmės. Kai kurie mano kolegos ir aš esu įsitikinęs, kad jie rimtai siekia apsaugoti visuomenės sveikatą pačiu geriausiu būdu labai griežtai kritikuoja komisiją. Tačiau visgi aš manau, kad teisingumo teismo sprendimas ir komisijos pradinis siekis pirmiausia atlikti poveikio vertinimą yra proporcingos e, priemonės. Ir džiugu, kad komisaras Andriukaitis labai ryštingai nusiteikęs veikti ir spartinti kriterijų nustatymo procesą. Taip, žmonės e, jau yra apsaugoti iš dalies, nes yra biocidų reglamentas, augalų apsaugos produktų e, dokumentas, yra kiti dokumentai. Tačiau galiausiai mūsų tikslas yra nustatyti kriterijus, kurie padės uh, E, aiškiau apibriežti tas medžiagas, kurios tikrai trikdo endokrininę sistemą. O tai yra būtina, nes būtina priboti tokių medžiagų panaudojimą kaip galima griežčiau. Ačiū. Reikalinga technikų pagalba, nes pono Staso mikrofoną kažkas išjungia. Ar jisai išsijungia? ir ponos Naso mikrofonas dabar nuolatos veikia, todėl tai sukelia problemas. Melinoji kortelė, matau, pakelta, pona Privas norėtų ponui Busoj užduoti klausimą, jeigu ponas Busoj sutinka jį atsakyti. Pone Busoj, jūs sakote, kad reikia kuo galima greičiau panaikinti tokias, iš, eliminuoti tokias medžiagas. Uh, bet problema yra ta, kad kalba nėra ribinių verčių, dozių ribinių verčių. Taigi dėl to reikia labai tinkamai visą tai apibrėžti, kad tas medžiagas galėtumėme išimti. Negalima sakyti, kad mes turime eliminuoti tas medžiagas, kuo galima greičiau. Ne, reikalinga tie kriterijai, reikalingi tie kriterijai, kad mes Pavyzdžiui, pramonės įmonėms galėtume pasakyti, per dviejus metus jūs turite surasti kitą sprendimą, išimti tas medžiagas, kurios ardo endokrinę sistemą. Ponas Busoj, aš, esu visiškai, aš visiškai sutinku su jumis, aš tą patį ir sakiau, tačiau turime suprasti, kad Europos komisija siekia atlikti tyrimą ir aiškiai išsiaiškinti, kokie kriterijai yra patys aiškiausi. Nes reikalingi tokie kriterijai, kuriems pritartų ir mokslininkai, nes priešingo atveju bus labai sudėtinga tinkamai apibriežti tuos kriterijus. Koju už atsakymą, ponas Kaputo dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, kad nebuvo priimti deleguotieji aktai moksliniams kriterijams apibriežti, bandant nustatyti endokrinės temardančias medžiagas. Tai reiškia, kad Europos komisija neįvykdė savo įsipareigojimų, kalbant apie biocidus ir jų teikimą rinkai. Europos parlamentas nekartą reikalavo, kad tas būtų padaryta ir taip pat dabar turime ir teismo sprendimą. Teismas nusprendė, kad buvo pažeisti ES teisės aktai. Ir dabar jau yra vėluojama nuo 2013 metų ir aš manau, kad Europos komisija pasakė, kad parodė, kad negali tenkinti Europos piliečių reikalavimų, negali apsaugoti Europos piliečių sveikatos. Taigi nebandykime čia surasti pasiteisinimų, nežiūrėkime, kiek tai veiks vidaus rinką, nelaukime to poveikio vertinimo. Po teisingumo teismo sprendimo mes dabar norime greitų priemonių, kad būtų apibriežti moksliniai kriterijai, kad būtų galima padaryti endokrinės temardančių medžiagų sąrašą. Tas yra, galėtumėme apsaugoti Europos piliečių sveikatą. Ačiū, panas Hoislingas. Vieną minutę. Pone komisijos nary, Iš tiesų, jūs dabar kaip tik tai stengiatės sunaikinti vartotojų arba apskaitai žmonių visuomenės atstovų pagarbą mūsų visuomenės sveikatos apsaugai. Iš tikrųjų, aš nelabai suprantu, kodėlgi dabar, kalbant apie pesticidus, kodėl, kodėl nevertinama, kiek pesticidų gali pakenkti mūsų hormoniniai sistemai. Iš esmės, e, tos cheminės medžiagos, kurios yra kenksmingos, jos vis dar iki šiol naudojamos. Aš nes, ar tai yra nesusipratimas, ar tai, ar tai kažkoks e, nesupratimas to pavojaus? Ne, tuo aš netikiu. Iš tikrųjų, aš manau, kad žemės ūkio pramonė ir chemijos pramonė iš esmės tengiasi naudoti tas medžiagas, tengiasi prieštarauti apribojančiams priemonėms. E, todėl aš norėčiau kreiptis jūs pirmiausia su prašymu vis dėlto imtis veiksmų, nustatyti tinkamus kriterijus kosmetikos priemonėms. Negalima naudoti tokios kosmetikos, kur iš tikrųjų yra naudojamos tokios priemonės, kurios kenkia endokrininiai sistemai. Ačiū. Ponas Arimo. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos, iš tiesų daugybė e, kasdienių reikmenių, reikmenų turi e, tokių cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti mūsų endokrininę sistemą. Pagalvokime pirmiausia apie plastikinę dėžutę, į kurią įsidami susimuštinius apie keptuvę arba kitas medžiagas. Taigi būtent tos cheminės medžiagos gali sukelti nevaisingumą, diabetą arba arba krūties vėžį. Todėl reikia greitai veikti komisijos nariai. Būtent e, gruodžio mėnesį Teisingumo teismas priėmė tą sprendimą, kad iki 2013 metų turėtų būti nustatyti tie moksliniai kriterijai. Ir praėjusiais metais aš klausėme raštu būtent to ir paklausiau, ar jūs imstės kažko. Nes šitos cheminės medžiagos turėtų būti e, aiškiai ir griežtai reguliuojamos. Nes tos tos medžiagos yra pavojingos ir taip pat daro neigiamą poveikį visai visuomeniai. Iš tiesų atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad e, tos e, lygos, kurios yra sukeltos tų cheminių medžiagų, kainuoja apie 60 milijardų eurų kasmet mūsų ligonių kasoms. Todėl mes turime uh, apsaugoti savo, savo žmonių sveikatą. Būtent tai, taip veikia profilaktika. Jeigu yra nors menkiausia abejonė, kad priemonė arba medžiaga rizikinga, tai ne, neturi būti išduotas jai leidimas naudoti Europoje. Todėl aš norėčiau kreiptis į komisiją. Būkite, būkite vartotojų advoka, advokate, o ne chemijos koncernų. Ačiū Jums iš anksto. Ačiū, e, panas Borson. Ačiū, panė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi tuo teisingumo teismo sprendimu, nes komisija netliko savo savo užduoties, nes būtent komisija turi rūpintis visuomenės sveikata ir gyventojų gerovė. Iš tikrųjų, dabar kalbant apie tas cheminės medžiagas, mes turime su keliomis problemomis. Pirmiausia, tos medžiagos kenkia mūsų sveikatai, nes e, būtent kenkia mūsų hormoninė sistema. Ir kita problema yra ta, kad tos medžiagos yra visur. Jos yra e, pakuotėse, e, maisto produktuose, kosmetikos priemonėse ir taip toliau. Yra daugybė įvairių teorijų, kodėlgi komisija vėlavo įgyventi atinkamą e, sprendimą. Ne visos yra realios, bet jeigu komisija iš tiesų ignoravo teisingumo teismo sutarimą, tai yra smūgis Europos politikai. Nes e, mes esam visi įsipareigoję ir komisija yra įsipareigojus laikytis ir paisyti teisingumo teismo sprendimų. Ir apskritai reikia apsaugoti visuomenės sveikatą. Ačiū. Norėčiau steikti žodį ponė Anderson. Iš tikrųjų, tokias medžiagos gali sukelti vėžį. Ir mažiausiai vaikai yra labai jautrus tokioms medžiagoms, nes šios medžiagos gali taip pat pakengti ir smegenims. Europos komisija turi užduoti būtent apsaugoti uh, žmonės nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Uh, Tačiau, kaip pastebime dabar, e, komisija gina tik tai chemijos koncernus. Dabar Teisingumo teismas priėmė sprendimą baudžianti komisiją už šitą neveikimą. Todėl komisija turi galiausiai susigriepti ir imtis veiksmų ir apsaugoti žmonės, o ne pramonę. Ačiū. Dabar stiksiu žodį e, ponui Peterle. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Nesiniai mes ES pastebėjome, kad e, padaugėjo tokių lygų kaip, e, kaip e, krūties vėžys, diabetas, taip pat reprodukcinės sistemos yra pakenktos, tai kad būtent persileidimų skaičius padidėjo, e, apskritai kitų lygų skaičius padidėjo. Tai būtent dėl to yra kalti pesticidai ir atinkamos cheminės medžiagos, kurios ardo endokrininę sistemą. Nes endo, tos medžiagos a, sukelia didžiulį pavojų. Jos a, sukelia negryžtamus pokyčius organizme. Todėl mes turime apsaugoti pažeidžiamų grupių sveikatą, pirmiausia, besilaukiančių moterų, vaikų, kūdikių sveikatą. Mes žinome, kad mes galime veikti. Ir jeigu nėra valios veikti, tai reiškia, kad, e, kad kažkas tam trukdo. Iš tiesų, mes turime apsaugoti visuomenės sveikatą. Tai yra vienas iš e, pagrindinių prioritetų ES. Mes turėtume priartėti prie savo piliečio. Todėl endokrininė sistema ardančios medžiagos turėtų būti iškeltos į pirmąją mūsų prevencinių priemonių vietą. Ačiū. Pane Šalimuzė. Tak. Kraft, misdannelser. Ačiū vėžys, apsigimimai, e, spontaniški persileidimai ir, ir visi kiti dalykai. Čia yra ilgas sąrašas lygų, kurias sukelia endokrininė sistema ardančios medžiagos ir tas sąrašas ilgas. Taip, taip pripažįsta visi mokslininkai dirbantys šioje srityje. Taigi mes turime padėkoti Švediją už tai, kad ji pasitelkė teismą ir galiausiai buvo paaiškinta, kad komisija tikrai vilkina uh, sprendimą šioje srityje nėra priimtina tokia situacija. Situacija yra, aišku, klausimas yra labai kompleksinis, bet tai negali būti pasiteisinimas neveiksnumui, kai kalba eina apie piliečių apsaugą. Ir daugelis daugelį žmonių manęs klausė, kodėl komisija nieko nedaro. Aš turiu atsakyti, nežinau ir mane tai trikdo, nes iš tiesų tai toli gražu nedidina piliečių pasitikėjimo Europos Sąjunga. Taigi, Nevilkinkime tokių sprendimų. Kuo ilgiau tą darys komisija, tuo daugiau ji bus atsakinga už piliečių sveikatos, sveikatai padarytą žalą. Taigi galiausiai nustatykime kriterijus ne rytoj, ne rūdienį, o dabar. Dėkoju. Toliau ponė Pietikainen. Pone pirmininkė, endokrinę sistemą ardančios medžiagos veikia ne tik dabartinės kartos sveikatą, bet ir būsimos kartos sveikatą, nes poveikis yra ilgas, ilgalaikis ir negraži, ne, nepakeičiamas. Ir tas poveikis, pavyzdžiui, gali pasijausti tik tai kitoje kartoje, taigi laikas mus spaudžia ir mes negalime laukti išsamių mokslinių tyrimų rezultatų. Iš tiesų, mokslo srityje jau yra sukaupta daug domenų apie tai, kokį poveikį daro endokrinės sistemą ardančios medžiagos. Ir Europos parlamentas e, juk pristatęs yra daug, priemės daug teisės aktų, biocidų e, reglamentas, REACH direktyva ir panašiai, pakuočių direktyva. Taigi dabar reikalingi deleguotieji aktai. Teisingumo teismas nusprendė, kad nereikia laukti poveikio vertinimo, kadangi kalba eina apie žmonių išgyvenimo, išlikimo, sveikatos klausimus, o ne apie ne ekonominį tokios priemonės poveikį. Ir turi būti nustatyti aiškus teisiniai pagrindai ir tų reklamų reikia laikytis visais atvejais, to reikalauja visos valstybės narės. Ir komisija bent jau galėtų dabar bandyti laikytis tų gairių. Ir aš abejoju, kad aš, aš abejoju, ar, ar nori komisija e, rizikuoti žmonių sveikatą. Dėkoju, ka, ponia Kabezon Ruiz. Ačiū, e, ponia pirmininkė komisijos nariai. Europos komisijos požiūris iš tiesų šiuo atveju labai sunkiai suprantamas. Mes jau daugiau nei 20 metų kalbame apie tai, kad endokrinę sistemą ardančios medžiagos yra labai pavojingos visuomeniai, visuomenės veikatai. Tačiau, tačiau prireikė net teisingumo teismo įsikišimo, kad galiausiai jums būtų pasakyta, kad nėra reikalo kalbėti apie socialinio ekonominio poveikio vertinimus ar konsultacijas, reikia galiausiai imtis kriterijų apibrėžimo, kad būtų galima parengti tokių medžiagų sąrašą. Teisingumo teismas nusprėmė sprendimą, kad sveikata yra svarbiau nei socialiniai ir ekonominiai elementai. Ir tikiuosi, kad greitai sulauksime mokslinių kriterijų sąrašo, nes sveikata tikrai yra svarbiau nei ekonominiai interesai čia jaučiame didžiulę e, pramonės įtaką. Ir tai nėra gerai. Dėkoju. Ačiū. Baigiame kalbėtojų sąrašą. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Vieną minutę kiekvienam kalbėtojui. Pone Zaborska pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Aš bendrai manau, kad teisinga, kad Europos komisija bando iš anksto įvertinti ekonominius ir socialinius kaštus prie, prieš primant naują teisės aktą. Tačiau šiuo atveju, šiuo atveju aš tikėčiausi, kad komisija kur kas atsargiau elgtųsi, kai kalba eina apie visuomenės veikatą. Jeigu pasiteisins įtarimai, kad endokrininė sistema ardančios medžiagos turi įtakos reprodukciniai žuvų ir žmonių sveikatai, tada jau bus per vėlų. Ir yra investuojama į filtravimo sistemas, taigi galiausiai reikia pasirūpinti ir taršos šaltiniais. Anglės filtrai ir kaip tos medžiagos yra naudojamos žemės ūkyje, gyvulininkystėje, taip pat e, matome ir masinį hormonijos kontracepcijos naudojimą. Ačiū toliau, ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, mes kalbame apie endokrininę sistemą greunančias medžiagas, tai yra cheminės medžiagos, kurios e, patenka į hormoninę sistemą ir pakenkia ją. Jie sukelia vėžinius susirgymus ir taip pat apsigimimus. Šios medžiagos yra įvairiose kasdieniuose produktuose ir vartotojas kartais net nežino, kur yra tokių medžiagų. Ir tai jam net nėra paaiškinama. ES turėtų dar kartą išnagrinėti dabartinius teisės aktus, iškelti naujus reikalavimus, nustatyti naujus kriterijus, kalbant apie šitas cheminės medžiagas, pirmiausia, esančias maisto produktuose. Ir pirmiausia, turėtų būti įvertintas tų medžiagų naudojimas ir apribotas. Taip pat turėtų būti užtikrintas desnis skaidrumas apibrėžiant tokias cheminės medžiagas bei, bei nustatant jų kiekius, kur, kurie sukelia ligas. Panerys. 2015 m. gruodžio mėnesio 16 e, diena yra ta diena, kai pirmąjį kartą Europos komisija buvo pasmerkta teisingumo teismo dėl to, kad ne, nepatvirtino mokslinių kriterijų endokrinės sistemą ardančių medžiagų atžvilgių ir pažeidė sutartį. Mokslininkai tuo tarpu Europos parlamentas e, atkreipė dėmesį į tai, kad e, poveikis sveikatai čia yra labai didžiulis ir būtent dėl endokrininės sistemos, sistemą ardančios medžiagos nėra apibrieštos aiškiais moksliniais kriterijais. Dabar yra 16 metai, ponė komisijos nariai. Ir praėjo jau treji metai nuo to laiko, kai komisija jau turėjo būti parengusi tuos mokslinius kriterijus. Aš jūsų labai atidžiai klausiausi. Jūs sakėte, kad aš esu pasiryžęs iki vasaros patenkinti Teisingumo teismo sprendimą. Mes labai tikime, kad taip ir bus ir būsime labai, ponė komisijos nariai. E, būtent, e, kad jūs tikrai tą padarytumėte ir mes tikimės, kad pasitikėjimas jumis e, nežlugs. Toliau ponas Ferrera. Pone pirmininkė, komisijos nariai. Man atrodo, kad komisija tiesiog išsisukinėja nuo to darbo, kurį teisiškai privalo padaryti. Dar 13 metų gruodžio mėnesį turėjo būti nustatyti kriterijai, o jų nesant medžiagos naudojamos toliau gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Kitaip sakant, niekas nesima jokių darbo, o tik tai pateikinėja įvairiausio plauko atsiprašymus. Jūs susitinkate su privataus sektoriaus, su chemijos pramonės atstovais, bet ne su uh, ES piliečiais. Aš manau, kad jūs atidėliojate tai, ką buvo galima buvo seniai padaryti, nes jums tai patogu. Ypač turint galvoje dėrybas su jungtinėmis valstijomis dėl uh, priekybos ir investicijų sutarties. Mes žinome, kad endokrinė sistema ardančios cheminės medžiagos yra vienas iš karštai svarstomų klausimų dėrybose su JAV, o žingsnių jūs nesimate. Ačiū, toliau po nemato. Ačiū, komisarė, kad atvykote apsvarstyti šio svarbaus klausimo. Komisija ketina baigti toliau poveikio vertinimą kurio pagrindu, kurio pasinaudos apibrėžiant ir nustatant kriterijus. Tačiau biocidų reglamente yra nurodyta, kad Visą tai turėjo būti atlikta iki 13 metų gruodžio ir nereikia dangstytis um, poveikio vertinimu nes galutinis terminas buvo labai aiškus. Komisija yra sutarčių sergėtoja, bet taip nesielgia. Ir reikėtų priminti komisijos pirmininkui Junkeriui, kokios yra komisijos pareigos. Todėl endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos ir jų, tiksliau jų kriterijai turi būti nustatyti artimiausių metų. Ir be to komisija turi užtikrinti absoliutų skaidrumą to dialogo, kuris veiks su mokslinė akademinę visuomenę šiuo klausimu. Komisijai tenka didžiulė atsakomybė už visuomenės apsaugą, už visuomenės narių vaisingumą ir jų sveikatos puoselėjimą. Ačiū toliau ponas Počiak. Ačiū ponė pirmininkė. Iš tiesų, per savo minutę aš norėčiau ne tik tai aptarti e, komisijos e, e, poelgius ir būsiu griežtas. Iš tikrųjų, aš netaip seniai paprašiau, kad komisija pateiktų savo planus dėl šitų mokslinio kriterijų. Paskui kelis kartus dar teikiau tokį pat klausimą, bet komisija nieko man neatsakė. Iš tikrųjų, komisija tik tai sakė, kad šitą poveikio vertinimo tyrimą atliksiu. Tai, tai rodo tik tai, kaip neatsargiai ir kaip e, blogai veikia komisija. Tai būtent jinai visur vėluoja, jinai e, nesilaiko jokių galutinių terminų. Aš manau, kad e, Europos komisijos e, darbuotojai e, gauna neblogą atlyginimą iš mūsų mokesčio mokėtojų pinigų. Ir jie nori toliau gauti atlyginimą, todėl jie pasakoja mums pasakas, bet nieko neveikia. Teisingumo teismas gruodžio mėnesį priėmė sprendimą, bet nieko neįvyko. Taigi spontaniškis pasisakymus iš vietos baigiame, o dabar žodis komisijos nariai ponio Andrukaičiai. Labai atvirai Pirmiausia, Jums pasakysiu, kad aš pats esu medicinos gydytojas ir 27 metus dirbau gydytoju ir labai gerai žinau, kas yra vežys. Ir ši diskusija man labai įdomi. Ir būtų labai gerai. Ir aš kalbu labai sąžiningai, jeigu jūs man parodytumėt, kas iš pramonės taip elgesi. Aš pas visada beveliju atvirą diskusiją negu kažką kitą. Ir jeigu jūs man sakote, kad aš atstovauju pramonį, Na labai atsiprašau, tai yra labai nesažiningas argumentas. Keletą kartų susitikau su endokrinologais, toksikologais, biochemikais. Net prieš keletą savaičių vyko vienas toks susitikimas. Aš taip pat organizavau kartu su vyriausiaisiais patarėjais susitikimus su mokslininkais Jie vyko prieš keletą savaičių. Ir atvirai sakau, atvykite į tos posėdžius. Ir mes turime kalbėti apie mokslinius įrodymus, mokslinius argumentus, nes tai yra labai svarbu, nes aš niekada nesutiksiu atstovauti tik pramonės interesams, nes mano pirmiausia atsakomybė ir pareiga yra apsaugoti visuomenės veikautą. Taip, daugelis žmonių didžiuojasi, kad ir aš didžiuojasi, kad čia yra tų, kurie padeda man. Taip mes turime kovoti su alkoholiu ir su tabaku nes galiausiai tabakas daro didžiausią žalą. Bet šiandieną mes tikrai turime praktiškai kalbėti apie žmonių sveikatą ir aš mielai tą su jumis padarysiu ir, būsiu, ir tik apsidžiaugsiu, jeigu parlamente bus daug sąjungininkų šioje kovoje. Praėjusiais metais aš sakiau, kad mes turime atlikti poveikio vertinimą. Bet tas poveikio vertinimas tai ne socialinių, ekonominių svertų įvertinimas. Jis atliekamas tam, kad būtų galima nustatyti medžiagų poveikį ir kitus dalykus. Aš pats nesu biochemikas. Jūs praėjusiais metais organizavote tris apskritojo stalo diskusijas ir konferencijas ir prašom pasakykite man, kada aš gyniau pramonės interesus. Aš labai sąžiningai jum tai sakau. Ir aš esu diplomuotas gydytojas. Ir šiandien mano atsakomybė pasirūpinti visuomenės sveikata, bet poveikio vertinimas tai yra metodologija ir kiti dalykai. 600 cheminių medžiagų šiuo metu įvertinama tyrimo ribose. Aš neįsivaizduoju, ką dar galima padaryti. Pasakykit man, padėkit man, ką aš turiu padaryti. Aš pats save, vert, save priskiriu žaliųjų judėjimui, bet tai, ką šiandieną girdžiu, nėra visiškai sąžininga. Ir aš atvirai pasakysiu, taip mes pasirengę veikti kaip galima greičiau ir atlikti savo darbą. Jūs tikriausiai prisimenate, kad praėjusiais metais mes sakėme, kad 2016 metų pabaigoje būtų puiku, jeigu pasiektume kažkokių rezultatų. Bet mes šiandien norime priimti sprendimą iki vasaros atostogų. Jeigu jūs galite, dirbkite geriau. Ir aš tikrai atvirai sakau ir kviečiu jūs dirbti kartu, bet ir jūs turite veikti skaidriai. Visais atvejais. Ir visais atvejais, kai kalbame apie sveikatą, aš esu pasirengęs diskutuoti apie elektroninės cigaretės, apie tabaką ir taip toliau. Europos Sąjunga atsidūrė labai sunkioje situacijoje žmogaus sveikatos apsaugos srityje. Yra baisių dalykų, kurie vyksta šioje srityje ir aš esu pasirengęs atlikti savo darbą. Tačiau patikėkite manimi, kad kriterijai, kuriuos mes turime nustatyti, turi būti tokie, kad jūs būtų galima taikyti. Pats kriterijų klausimas yra sudėtingas. Aš neketinu būti populistu ir tikrai sakau viską atvirai ir skaidriai, aš niekada neatstovausiu jokios pramonės lobistiniams interesams. Tačiau pats šitas kriterijų nustatymo darbas yra sudėtingas. Ir mes visi turime labai rimtai viską svarstyti, kaip įvertinti, kaip reguliuoti, kaip e, suprasti visą tai ir ką daryti ateityje. Aš dirbu metus ir keturis mėnesius ir aš praradau tuos metus ir keturis mėnesius ir tikrai e, dar dirbti turėčiau ko gero veiksmingiau. Mesgi tikrai pasiruošę atlikti savo darbą ir daryti viską, ką galime ir dar iki vasaros pateikti bent jau dalies kriterijų sąrašą. Ir būtų labai gerai, jeigu jūs informuotumėte apie kažkokius kitus pavyzdžius pasaulyje. Taigi ačiū kolegos. Komisija yra pasirengusi dirbti remdamasi moksliniais įrodymais ir jų pagrindų nustatyti, kaip galima daugiau kriterijų tikėtina iki vasaros pradžios. Ačiū komisijai už atsakymą ir e, tikiu,